Diskusijos baigtos, kitas posėdis vyks rytoj, rugsėjo 12 dieną, pradėsime darbą 9 val. ryte. Darbo tvarkė yra e, išspausdinta, taip pat jį patalpinta Europos parlamento e, tinklalapyje. E, posėdis stabdomas visiems.